Pirmas balsavimas dėl tyrimų komiteto, dėl emisijų tyrimo automobilių pramonėje. Ponas Karveris Kalbėtojas kalba be mikrofono. Atsiprašau, ponia pirmininkė, dėkoju kolegos, ar girdite mane dabar. Man labai neįprasta tai, kad šis pasiūlymas, dėl kurio balsuosime, buvo paskelbtas tik 7 valandą vakaro šioje salėje, kai buvo tik tai labai nedaug saujelė kolegų ir aš norėčiau priminti, kad tai yra labai neatsakinga. Jeigu iki 8 valandos buvo galima pateikti komentarus valdybai, taigi tą galėjo padaryti vis, visos parlamento frakcijos, bet man tai atrodo labai keista ir nedemokratiška. Pirmininkas, galiu informuoti Jūs, kad internetu taip pat buvo tai transliuojama. Now. Kągi, toliau perėsime prie balsavimų. Balsuosime dėl tyrimų komiteto. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Trecem acum la... Dabar pereisime prie balsavimo dėl Ibrahimo Halaba situacijos. Yra pateikta bendra rezoliucija. Tai prašau. Ačiū pirmininkė, aš tiesiog norėjau, kad parlamentas pripažintų tai, kad Ibrahimas Ibrahimo Halavio dvi seserys čia atvyko šiandien ir tikiuosi, kad jos pamatys, kad vienbalsiai bus reikalavima, kad būtų išlaisvintas jų brolis Ibrahimas Halava. Taigi aš norėčiau pasveikinti atvykus seris. Mulțumim, mulțumim. Ačiū. Penktas punktas, kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Sveikiname. Toliau periname prie padėties Maldyvose. Turime bendrą rezoliucijos tekstą. Antras pakeitimas, kas už. Kas prieš, susilaikę, atmesta. Vienuoliktas punktas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Primta. Pirmas pakeitimas kas už. Kas prieš? Susilaikę atmesta. Dabar balsuojame dėl rezoliucijos teksto. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau Balsuosime dėl rezoliucijos dėl Malazijos. Čia vėlgi yra bendras rezoliucijos tekstas, kurį pasiūlė kelios politinės frakcijos. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Aiškiai atmesta. Dvyliktas punktas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Keturioliktas punktas, pirminis tekstas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos teksto. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Primta. Toliau periname prie kalnietės pranešimo. Prašau, balsuojam. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar Lochbiller pranešimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Antrasis Lochbiller pranešimas. Pirmasis pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikę, atmesta. Ketvirtas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antras pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 26 punktas, trys dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Trečioji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Trečias pakeitimas Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 33 punktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Penktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. I konstatuojamoji dalis. Dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar persime prie Europos ekonomikos ir pinigų sąjungos sukūrimo rezoliucijos 17D pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Penktas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 18D pakeitimas. Kas už? Kas, kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Šeštas pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Antro punkto pirminė dalis, dvi dalys, pirmoji dalis kas už. Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 19 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 20 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 21. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 22. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 23 pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 24. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 25. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 26. Vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 27. Vardinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 28. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 29 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 30. Vartinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 31 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 32. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 33. Balsuojam. Baigiam balsuot. Atmestas. 34. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 35. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 36. Balsavimas. Pradedamas, baigiam balsuoti. Atmesta. Antras pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Septintas pakeitimas. Kas balsuojam elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 37. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 38 D. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 39. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 40. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 41. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 42. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 43 D. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 44 Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 45 Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 46 Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. 47. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 48. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis. Vardinis balsavimas. Baigiam balsuot. Atmesta. 14. Kas už, kas prieš, susilaikė, Atmesta. Aštuntasis. Kas už, kas prieš, susilaikę. Atmesta. Devintasis. Kas už, kas prieš, susilaikę. Atmesta. Dešimtasis. Kas už, kas prieš, susilaikę. Atmesta. Vienuoliktas. Kas už, kas prieš, susilaikę. Atmesta. Dvyliktas. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 13. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 15. D. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 16. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Ketvirtas. Vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Domnul Preda, raportul anual privind drepturile omului pe 2014. 5. Pentru Penktas punktas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šeštas dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Septintoji dalimis. Pirma dalis, kas už, kas prieš, Susilaiko. Priimta. Antroji dalis. Prašom balsuoti. Jis. Balsavimas baigtas. Priimta. 22 punktas dalimis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis. Prašom balsuoti. Jis. Jame. Priimta. 27 dalimis pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 33 punktas dalimis pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, priimta kas prieš, susilaiko, priimta. 37 punktas dalimis pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 46 punktas. Trečias pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta priimta. Originalus tekstas 46 punkto 54 dalimis pirmoji dalis kas už atsiprašau, tai yra vardinis pasavimas, prašom balsuoti Votul este deschis. Prima parte. Prašom balsuoti elektroniškai dėl pirmos dalies. Balsuoti baigiame. Priimta. Antroji dalis. Prašau balsuoti elektroniškai. Kis. Balsuoti baigiame. Priimta. Trečioji dalis kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. Septintas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 56 dalimis, vardinis balsavimas dėl pirmos dalies, prašom balsuoti. Votul este închis. Balsuoti baigiame. Priimta antroji dalis. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Aštuntas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Devintas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 65 dalimis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 67 dalimis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dvyliktas, už, prieš, susilaiko, atmesta. 70 originalus tekstas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 13. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 73. Dalimis. Vardinis balsavimas, pirmoji dalis, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Antroji dalis. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 74 dalimis pirmoji dalis kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. Po 74 punkto, antrašinė dalis, originalus tekstas, dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Pasitikrinti. Gerai. Prašom elektroniškai. Balsuoti baigiame. priimta. Šeštas kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai, prašom balsuoti. Votul este închis. Balsuoti baigiame. Priimta. 4 84. Votul este deschis. 84. Prašom balsuoti elektroniškai. Baigiame balsuoti. Priimta. 85. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 87. Dalimis. Pirmoji dalis, vardinės balsavimas. Prašau balsuoti. Votul este închis. Balsuoti baigiame. Priimta. Antroji dalis prašom balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. 91 dalimis. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 92 dalimis, vardinis balsavimas, pirmoji dalis prašom balsuoti. Votul este închis. Balsuoti baigiame. Priimta antroji dalis. Balsu, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. priimta. Trečioji dalis, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 93. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 98. Dalimis Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti dėl pirmos dalies. Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 103. Kas už? Kas prieš? susilaiko priimta. 104. Dalimis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 105. Dalimis pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 106. Dalimis pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 108 dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 111 originalus tekstas dalimis. Dėl visų dalių vardinis balsavimas. Pirmoji dalis. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta pirmoji, antroji dalis, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Trečioji dalis, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 114 dalimis. Vardinis balsavimas. Pirmoji dalis. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Trečioji dalis prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirtoji dalis. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 119. Dalimis pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš susilaiko priimta. Penktas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Pirmas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Antras kas už, kas prieš susilaiko atmesta priimta. O dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos. Vartinis balsavimas, prašom balsuoti. Votul este închis. Adoptat. Priimta. Sveikinu pranešėjam. Kitas balsavimas 20-osios Daytono taikos tarimo metinės. Pasiūlymai dėl rezoliucijų. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Kitų politinių frakcijų rezoliucijų pasiūlymai, prėdos pakeitimai, visi pakeitimai, kurias pateikė prėda. Balsuok. Dar kartą spauskite mygtukus. Spauskite mygtukus. Uh, domnule președinte propunerea pe Ačiū pirmininkė. Mūsų pasiūlymas yra trečiajame pakeitime atsisakyti paskutinės pastraipos, kuri prasideda highlights ending in origin. Bosnija supranta šitą pastraipą kaip e, tam tikrus konfliktus kur, e, tarp etninių mažumų, tarp Bosnijos ir Hercegovinos atstovų. Ar kas nors prieštarautų šiam pakeitimui žodžiu? Ehm, deci supun la vot amendamentul așa cum a fost modificat cu amendamentul oral al domnului preda. Cine... Turime balsuoti už šitą pakeitimą, kas už, kas prieš, susilaiko. Turime balsuoti kortelėmis, rezultatai buvo neaiškus. Baigiame. Pritarta. Ketvirtas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Penktasis vardinis balsavimas. Pradame balsuoti. Baigiame. Priimta. Ketvirtasis pakeitimas už susilaiko priimta. Šeši vienas atkrenta, kas už pirmą sulaiko atmestą. Antrasis už prieš susilaiko atmestą. Balsuojame dėl visos rezoliucijos, vardinis balsavimas pasiūlė. Baigėme. Priimta. Valerų pranešimas dėl ginklų eksporto. Pirmasis punktas dalimis, kas už pirmąją. Prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis. Už prieš susilaiko primta. Penktoji. Dalimis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko primta. Už antrąją, prieš susilaiko primta. Septintas dalimis, kas už pirmąją, prieš susilaiko primta. Antroji už, prieš susilaiko primta. Trečioji už, prieš, susilaiko, priimta. Aštunta. Dalimis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko, priimta. Už antrąją, prieš, susilaiko, priimta. Trečioji už, prieš, susilaiko, priimta devintas už prieš laiko priimta. Vienuoliktas už pirmąją dalį prieš susilaiko priimta. Už antrąją prieš susilaiko priimta. Trečioji dalis už prieš susilaiko balsuojimo kortelėmis pačios trečiosios balsuoja Baigime. Rimta. Ketvirtoji dalis už, prieš, susilaiko, primta. Keturioliktas dalimis už pirmąją, prieš, susilaiko, primta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, primta. Aštuonioliktas už, prieš, susilaiko priimta. 19 už prieš susilaiko priimta. 20 už prieš susilaiko balsuojame kortelėmis dėl 20. Pradedame. Baigiame. Priimta. 23. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 24. Už pirmąją dalį. Prieš. Susilaiko. Balsuojame kortelėmis dėl pirmosios dalies. Baigime. Priimta. Antroji dalis už prieš susilaiko primta. 26 už prieš susilaiko balsuojimo kortelėmis pradame. Baigiame. Priimta. 28 už prieš susilaiko atmesta. 29 vardinis balsavimas, balsuojame. Baigiame. Atmesta. 31. Už. Prieš. Susilaiko. 32. Už pirmąją dalį prieš susilaiko priimta. Už antrąją, už, prieš susilaiko priimta. 33. Už, prieš susilaiko priimta. 34. Už, prieš susilaiko priimta. 35. Už, prieš susilaiko priimta. 40 dalimis, penkios dalis už pirmąją, prieš, susilaiko atmesta, už antrąją, prieš, susilaiko atmesta, trečioji, už, prieš, susilaiko priimta. Balsuojame dėl ketvirtosios kortelėmis. Baigiame. Priimta. Ketvirtoji už, prieš, susilaiko atmesta. Penktoji už, prieš, susilaiko atmesta. Dėl penktosios kortelėmis. Baigiame. Printa. Keturiasdešimt pirmas. Dalimis už pirmąją prieš susilaiko priimta. Už antrąją prieš susilaiko priimta. Trečioji už prieš susilaiko priimta Balsuojame kortelėmis dėl trečiosios. Baigime. Primta. 402 3 dalys už pirmąją. Prieš susilaiko primta. Už antrąją. Prieš susilaiko primta. Trečioji už. Prieš susilaiko primta. 43 dalimis keturios dalys, vardinis balsavimas dėl pirmosios. Baigiame. Priimta. Antroji, vardinis balsavimas. Baigiame. Priimta. Trečioji, vardinis balsavimas. Baigime. Priimta ketvirtoji vardinis balsavimas. Priimta. Thank you. 46 dalimis už pirmąją prieš susilaiko primta. Už antrąją prieš susilaiko primta. Už trečiąją susilaiko primta. 49 dalimis už pirmąją prieš susilaiko primta. Už antrąją prieš susilaiko priimta. 51 dalimis už pirmąją prieš susilaiko priimta. Už antrąją prieš susilaiko priimta. Už trečiąją prieš susilaiko priimta. 54 dalimis už pirmąją prieš susilaiko priimta. Antroji už prieš susilaiko priimta, trečioji už prieš susilaiko priimta, 57 už prieš susilaiko priimta, 58 už prieš balsuojam kortelėmis. Baigiame. Priimta. 59 už prieš susilaiko balsuojame kortelėmis. Pradedame. Baigiame. Priimta. D konsultuojama dalis. Dalimis už pirmąją prieš susilaiko priimta. Už antrąją prieš susilaiko balsuojimo kortelėmis. Baigiame. Priimta. G. Keturios dalys dalinės už pirmąją. Prieš. Susilaiko. Priimta. Už antrąją. Prieš susilaiko priimta. Už trečiąją prieš susilaiko priimta. Už ketvirtąją prieš susilaiko priimta. H dalimis už pirmąją prieš susilaiko priimta. Už antrąją prieš susilaiko priimta. Balsuojame už visą rezoliuciją, vadinis balsavimas prasideda. Baigime. Priimta. Trecem acum la următorul vot. Toliau, kitas balsavimas. Patentai ir augalų veislių selekcininkų teisinė apsauga. Pirmas pakeitimas. Vardinis balsavimas, prašau balsuot. Baigiame balsuot. Atmesta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Penktas. Varnis balsavimas. Prašau balsuoti. Baigiam balsuoti. Vis dar balsuojam. Dabar baigiam balsuoti. Atmesta. Periname prie ketvirto punkto trijų dalių. Pirma dalis kas už kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Trečia dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos. Vartinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar perėsime prie rezoliucijos dėl padėties e, Burundyje. Bendras rezoliucijos tekstas yra pateiktas 16 punktas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 22 punktas, 4 dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Ketvirtoji dalis, kas už, kas prieš susilaikę priimta Priimta. 20, pirmasis pakeitimas. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Pirminis 24 punkto tekstas už. Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? susilaikė, priimta. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Toliau rezoliucija dėl Kongo Demokratinės Respublikos Virungos nacionalinio parko apsaugos. Šeštas pakeitimas kas už. Kas prieš susilaikę priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Septintasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Tikriname, septintas pakeitimas. Saimas pradedamas. Baigiam balsuoti. Atmesta. Atsiprašau, sako pirmininkas. Trečias pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penktasis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos teksto, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Pirmininkas linki visiems e, gražių švenčių.